potvarkės pakeitimus. Kai bus tvirtinamas biudžetas, kai bus kalbama apie biudžeto patvirtinimą, tai kiekvienas galės pateikti savo pastabas. Na, o dabar eikime prie darbo tvarkės, kurią patvirtino uh, frakcijų pirmininkai ir yra pateikta pasiūlymų, kaip būtų galima pakoreguoti uh, darbo tvarkę. Uh, šiandien buvo numatyta E, e, diskusija dėl e, išorės santykių, bet ji buvo nukelta į rydieną. Ir šiandien kalbėsime apie klinikinius bandymus, o taip pat ir elektroninės komunikacijas. Toliau ponios Mūnits rekomendacijos dėl ES strategijos Irano atžvilgių. Ši rekomendacija taip pat yra perkelta į ketvirtadienio rytą. Apie tai bus kalbama po to, kai vyks diskusijos apie išorės santykių politiką ir saugumo politiką. Na ir vėliau bus dar pateikta uh, užsienio reikalų komiteto rezoliucija. Buvo be to įtraukti du klausimai, e, dėl kurių bus balsuojama šiandien. Tai yra Vilmat pranešimas dėl klinikinių tyrimų, o taip pat ir Kleva Kekus pranešimas dėl motininių bendrovių. Uh, Taip pat noriu pasakyti, kad e, kai kurie, dėl kai kurių klausimų bus balsuojama ne šiandien, o rytoj. Tai yra du karim pranešimai, o taip pat ir Danžan e, pranešimas. Taip pat e, buvo numatyta balsuoti dėl pono Gariga Poledo pranešimą, bet e, šis e, pranešimas taip pat buvo nukeltas. Balsavimas vyks rytoj, o taip pat tą patį galiu pasakyti ir apie Kasparį pranešimą. Toliau Omen Ruitin rekomendacija buvo išbraukta iš darbo atvarkės. Vieto šio klausimo atsirado Zalevski pranešimas dėl um, muitų sumažinimo toms prekiams, kurios e, yra iš Ukrainos. Taip pat kai kurie klausimai iš šios dienos darbo atvarkės buvo perkelti į rydieną. Uh, Čia galėčiau paminėti diskusiją apie išorės santykių politiką, taip pat e, e, diskusiją, tarkim, dėl dvigubo panaudojimo produkto, produktų, bet e, ir taip pat kai kurie klausimai, kurie yra rydienos ryto darbo tvarkė liko nepakytę. Aš norėčiau pastirauti, ar kas nors turėtų pastabų dėl pakeistos darbo tvarkės. Panašu, kad ne. E, taigi, e, skelbiu, kad darbo tvarkė patvirtinta. Na, o dabar manau, kad galime pereiti prie įvairių pranešimų aptarimo. Ir siūlau pradėti nuo Wilmot pranešimo apie e, klinikinius bandymus dėl žmonėms skirtų medicinos produktų. Iš karto norėčiau suteikti žodį Wilmot Glenis. Prašom. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų puikų bendradarbiavimą. Už, kartu su jais mums pavyko e, parlamento labai daug pozicijų tvirtinti. Norėčiau